taigi laikau šį protokolą patvirtintų. Taip pat norėčiau Jums pranešti, kad Ispanijos kompetitingos valdžios institucijos man pranešė, kad ponia, ponia Alvareš pakeis pona Sergio Gutierės Prieto. Jis taps Europos parlamento nariu, tapo Europos parlamento nariu 2010 m. Liepos 19. -ąją. Sveikinu naująjį kolegą, jei jis yra šioje salėje. Atrodo, kad ne, jis dar neatvyko. Remiantis antros straipsnio antrąją dalimi turime patikrinti jo mandatą, jo įgaliojimą ir taip pat turėsime laukti galimų pastabų ar prieštaravimų jo kandidatūrai. Ponas Gutierės Prieto taps visą teisių Europos parlamento narių, tačiau prieš tai jis turės pateikti deklaraciją, e, kad netlieka jokios veiklos, kuri kaip nors galėtų pažeisti jo kaip europarlamentaro darbą. Taip pat turėsime svarstyti ponios Agnes Hankins atvejį. Hmm būtent šios europarlamentarės neliečiamybės klausimą, kadangi prieš ją Budapešte pradėta, pradėta prasidėjo teismo procesas.